E, tai yra e, vicepirmininkės pasisakymas apie neseniai e, vykusius žiaurumų, žiaurumus Šiaurės Nigerijoje. Suteiksiu žodį poniai Mogarinė. Uh, Dėkoju pirmininkė. Boko Haramą šiaurės, Nigerijos šiaurės rytuose kelia vis didesnį pavojų. Dėkoju už tai, kad įtraukėte šias diskusijas į darbo atvarkę. Tai yra svarbu, tai svarbus klausimas tokios e, pat svarbos, kaip kad ir klausimai susiję tiesiogiai su Europos Sąjunga. Dėl kad žinome, kad e, būtent iš šio regiono kyla e, teroristinis pavojus. Pastaraisiais e, mėnesiais šimtai nekaltų e, civilių asmenų buvo e, žudyti, pagrobti arba perkelti. Baga miestas praėjusią savaitę patyrė didžiulį išpolį ir Kamerūnas taip pat pabrėžia, kad šis regionas, šiame regione kyla vis daugiau problemų. E, yra kyla pavojus visiems ir krikščionėms, e, ir kitų religijų atstovams, e, kaimų gyventojams, moteriams, vaikams ir taip toliau. Prieš krikščionis ir prieš merginas yra tie iššūkiai, kuriuos turėtume, tie išpoliai, kuriuos turėtume atkreipti dėmesį. 2009 metais e, buvo nužudyta daug žmonių, 1,4 milijonai žmonių buvo perkelta Nigerijos viduje e, ir daug jų persikėlė į kitas e, valstybės. Taip kyla dar kiti didesni konfliktai. Šiaurės rytų E, Nigerijoje e, sunku suorganizuoti rinkimus. Europos Sąjunga jau deda pastangų ir turėtų judėti dar daugiau tam, kad e, padėtų šalims kovoti su Boko Haram. Klausimas yra, ką mes galime veiksmingai padaryti trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu. Mes turime visą tai daryti bendradarbiaudami su tomis valstybėmis, kurios yra paveiktos. Trumpuoju laikotarpiu reikėtų e, karinės ir humanitarinės reakcijos. E, buvo, yra kuriamos tarptautinės grupės, reakcijos grupės, bet jos dar nėra veiksmingos. 10 milijonų eurų jau buvo skirta kovai su terorizmu Nigerijoje. Taip pat Humanitarinė pagalba yra skiriama perkeltiems asmenims ir pabėgėliams. Ilgų e, vidutiniu laikotarpiu yra svarbu, kad būtų užtikrintas vystimas tame regione, e, kur darbo vietų kūrimas ir taip toliau. Šią kovą reikia kovoti e, pasitelkiant ir pačius piliečius. Antraip ir saugumo lygių nepasieksime tikslų Taip pat reikia užtikrinti, kad e, pajėgos laikytųsi taisyklių. E, paskutinio ministerinio dialogo metu e, su Nigerija mes pasiuntėme būtent šį signalą ir pabrėžime, kad reikėtų įgyvendyti veiksmų planą ir kad būtų užtikrintas žmogaus teisų laikiamasis. To tai reikia daryti pasitelkiant ir vietos iniciatyvas. Labai ačiū dabar e, frakcijų vardų pasisakysintis kolegus. Pirmiausiai pusantros minutės EPP atstovas Davo Štier. Gospodine predsjedniče, visoka predstavnica, dok je pa... Pirmininkė, gerbiama vyriausioji galiotinė. Europos dėmesys buvo nukreiptas į barbarišką išpolį Paryžiuje, tačiau Nigerijoje e, Boko Haramas e, sugriovė Bagos miestą. Ir norėčiau pakartoti, ką pasakė katalikų vyskupas ten. Uh, E, jisai kalbėjo apie tai, kaip pozityviai e, žmonės reaguoja, tiksliau kaip susitelkę žmonės e, reaguoja į įvykius Prancūzijoje, bet niekas nemato, kas vyksta Nigerijoje ir kitose šalyse. Mums įprasta reaguoti griežtai, kai kažkas įvyksta mūsų kontinente Europoje. Mes didžiuojamės visos Europos solidarumu, užuojauta e, Paryžiaus aukoms, bet vertybės yra universalios. Dėl to turime pademonstruoti solidarumą su islamo e, terorizmo Nigerijoje aukomis. 2000 žmonių buvo nužudyta bagoje. Mes turime sakyti, žiusui bagą Boko Haram kuria Nigerijos šiaurėje kalifatą ir tai e, tampa e, globalinė grėsme kaip džihadistų veiksmai Libijoje ar Sirijoje. Mes e, turėtume nepamiršti vystimosi tikslų ir turime galvoti apie, atsižvelgti į terorizmo grėsmės. Boko Haram e, vis labiau įsitvirtina dėl to, kad Nigerijos institucijos yra visiškai neveiksmingos. Turime padėti vystytis Nigerijai. Socialdemokratų vardu pona Šter. Ačiū pirmininkė ir ponė vicepirmininkė. Prancūzijos išpolių aukos per pastarąsias dienas iš tiesų e, pritraukė mūsų e, dėmesį ir dalyvavimą. Ir mes e, visi skandavome Žesvų Šarly. Ir mums, aš pasigėdau tokio devizo Nuzong Nigerija, mes esame Nigerija. Ir mes E, žinome, kokie žiaurumai vyko Nigerijoje ir e, ten nukentie žmonės taip pat to, tokio devizo nusipelnė. Mes turėtume imtis veiksmų visoje e, Jodosios Afrikos pakraščių teritorijoje ir Somalija, Kenija, Nigerijos ir Čede. Mes turėtume reikalauti, kad politikos elitas šiuose šalyse imtųsi priemonių, ypač Nigerijoje. Valstybės narės padėjo sukurti saugumo pajėgas Nigerijoje, tačiau saugumo pajėgos iš dalies veikia be demokratinio teisėtumo, nekontroliuojamai ir e, neteisėtai. Ir e, mes E, ir e, tada Boko Haramas ir kitos teroristinės grupės sukildamos e, tuo ir remiasi. Per pastaruosius dešimtį metų į gazos naftos industrija buvo investuota ir pradingo apie 10 milijonų eurų. Ir dabar mes turime raginti politinį, e, politinį elitą e, imtis priemonių. Aš manau, kad mes turėtume e, raginti ir nevyriausybinės organizacijas, kurios yra geros Nigerijoje, taip pat pilietinė visuomenė, žiniasklaida remti labiau nei iki šiol. Dėkoju. Ačiū, ponė Noiser. Dabar EKR frakcijos vartų kolegas Belder. Vieną minutę. Kvėmonė, voorzitter. Dėkuoju, pirmininkė. Šios savaitės pradžioje e, jos arkivyskupas Ignacijos Kaigamas skundėsi dėl to, kad vakarai nesuvokia, kokį pavojų kelia Boko Haram. Ir arkivyskupas klausė, kur yra vakarų solidarumas su Nigerija, šalimi, kuri taip kenčia nuo islamo terorizmo. Uh, bangų. Praeitą savaitę Nigerijos gynybos ministras pasakė, kad jo armija pralaimi karą su Boko Haramu ir tik tarptautinė koalicija galėtų būti atsakas. E, Nigeris, Čedas, Kamerūnas, e, Nigerijos kaiminės nenori įsivelti į veiksmus vietoje. Vyriausiai galiotinė, jūs kalbėjote apie humanitarinį ir karinį atsaką. Man kelia susirūpinimą regiono destabilizavimas, regiono aplink Nigeriją ir aš e, tikiuosi, kad ES sureaguos tvirtai, nes padėtis tikrai yra rimta. Kalbu apie e, ryšius tarp Nigerijos armijos ir Boko Haram taip pat. Dabar ponė Schakė, pusantros minties Alde vardu. Dėkoju, pirmininkė, dėkoju vyriausiai galiutinė. E, mes praeitą savaitę pamatėme, kaip e, džihado teroristai prieatėjo prie mūsų namų, e, išžudydami Charlie Hebdo žurnalistus, taip pat žmonės žydų tautybės buvo nužudyti. Mes turime labai tvirti gindami atvirumą ekstremistai pasirenka e, saviriškos laisvės žmogaus teisų išiškas, bet e, Nigerijoje mergaitės, kurios eina į mokyklą e, ir kiti, kurie eina į mokyklą, yra e, taikinys Boko Haram versti žmonės laikytis tavo ideologijos tokiamis smurtinėmis priemonėmis yra aiškus silpnumo ženklas. 2011 metais aš buvau stebėtoja vykstant prezidento rinkimams Nigerijoje. E, buvo ja e, atitinkamų pajėgų savanoriai buvo nužudyti. Tas išpolis reiškia išpolį prieš e, mūsų ir Nigerijos e, sūnus ir dukteris. Dabar matome, kad vaikai yra naudojami kaip savižudžiai sprogdintojai. Mes smerkėme šiuos išpolius kaip galime griežčiau ir siunčiame savo užuojatą e, nukentėjusių šeimoms. ES turi suvokti džihadistinio teroristo globalų mastą, suvokti, kad bet kur jų teroras gali pasireikšti. Mes turime suvokti, kad Nigerijoje terorizmo poveikis veiksmai yra taisyklė, o ne jos išimtis. Mes turime veikti tvirtai, kad kolėtume su Al-Qaeda. E, Islamo valstybė ir Boko Haram. Dėkoju, pona Skartis, pusantros minutės Guengal vardu. Nigerijoje savaitė praeita buvo baisi, nežmoniškas skaičius nukentėjo. E, žmonės pakliuvo į smurto mašiną. Bagoje Boko Haram veiksmai yra mūsų turi būti mūsų pasmerkti, nes yra nepaprastai baisu. Daugiau kaip 2000 žmonių per keletą dienų buvo išžudyta. E, valstybės saugumo paėgos nesugebėjo įsikišti ir apsaugoti juos. Jau buvo pasakyta, kad Nigerijos valstybė turi prisimti atsakomybę dėl eskalacijos smurto, dėl to, kad šalyje pažeidinėjama žmogaus teisės. Amnesty International mano, kad maždaug 950 įtariamų Boko Haram narių e, mirė sulaikyti kalėjimuose, taip pat vykdant e, nuosprendžius be teismo 2013 metais pirmą pusmetį. E, bet niekas negali pateisinti Boko Haram veiksmų vis tiek. E, prie, tvirtinti bombą prie vaiko e, tai yra net ir labiausiai užkėtėjusiems stebėtojams tikriausiai baisėtinas reginys. Mes turime žiūrėti į priežastis tokių baisybių e, kaip ir kitų pasaulio įvykių atveju atveju mes, gindami spaudos e, laisvę, turėtume taip pat kreiptis tarptautinės organizacijas, siekti, kad būtų pagerinta padėtis Nigerijoje. Turime kalbėti su visų pasauliu, nes tik tokiu būdu mes e, sugebėsime pozityviai išspręsti stabilumo ir saugumo problemas regione. Ponas Čembarski e, nori Jums pateikti klausimą pagal Mėlynosios. E, kortelės sistemą. Ar jūs, gerbiamas kolega, nemanote, kad tos baisybės Nigerijoje kilo dėl to, kad vyriausybė Nigerijos nesugebėjo deramai veikti? Ar jūs nemanote? Pirmininkas, kilo problemų e, verčiant. Gal pakartosite? E, antrasis kanalas, anglų kalbos kanalas nesuveikė. Gal ką nors galite pasakyti, kad patikrintume. Pirmininkas, sakykite dar, ką nors sako pirmininkas. Dabar atrodo viskas gerai. Gerbiamas kolega, ar nemanote, kad Nigerijos vyriausybės nesugebėjimas deramai dirbti yra pagrindinė smurto priežastis, islamo teroristų smurto priežastis toje šalyje? Ar jūs nemanote taip pat, kad tarptautinės bendruomenės, kurios naudojasi Nigerijos gamtiniais ištekliais, taip pat yra atsakingos? Ar nemanote, kad tik karinė jėga gali susidoroti su Boko Haram teroristais? Mes taip pat turime padėti tai šaliai taip pat, kaip ir kad išreiškime solidarumą terorizmo aukoms Europoje. Aš nenorėčiau sutikti su to, ką jūs sakėte. Sakėte, kad tik karinis sprendimas galėtų išspręsti Boko Haram problemą. Aš e, suprantu, kad reikia saugumo atsako tarptautinės bendruomės. Taip yra atsakingos už tam tikrus dalykus, bet pirmiausia atsakinga yra Nigerijos vyriausybė. Bet manau, kad mes visame pasaulyje turime išreikšti pasipiknimą, tą pasakyčiau apie mus, apie Europos institucijas, valstybių um, narių vyriausybės. Mes turime kalbėti apie žiaurumus ir sakyti, kad jie nebegali pasikartoti. Piliečiai nesupranta kai kuriuose šalise, kad tai įvyko vos prieš savaitę. Pone Hautela, žaliųjų vardu, ačiū pirmininkė. Manau, kad mes šią savaitę gedėdami žiauriaus teroristų išpolio aukų e, Paryžiuje prieš satyrinį e, laikraštį galime bent jau kalbėti apie tai per plenarinę sesiją. Aš prisijungiu prie tų, kurie apgailestavo, kad tarptautinis dėmesys nebuvo pakankamai didelis e, tam baisiam įvykiu, kai visas miestas buvo e, sugriautas šiaurės e, Nigerijoje. Reikia užtikrinti tarptautinį tyrimą. Skaičiai yra nevienodi. E, ir vis tik tai iki 2000 žmonių tikriausiai žuvo e, to baisaus išpuolio metu. Taip pat noriu pasakyti, kad Nigerijos armija pasitraukė, pabėgo, kai prasidėjo išpuolis. Mes e, turime Nigerijos vyriausybę, nors ji ir yra silpna. Ta galime daryti taip pat e, paremdami ECOVAS vakarų Afrikos valstybių organizaciją. E, nes yra e, pasakiusi, kad yra pasire... mes esame pasirengę dirbti su Nigerijos vyriausybė ir kovas valstybėmis, e, siekdami užkirsti kelią tolesniems panašiems teroristiniams išpoliams. Taip pat norėčiau pasakyti, kad mes nežinome, kas atsitiko mergaitėms pagroptoms. E, taigi, sakydami Žiusui Šarly, taip pat galime pasakyti, kad mes esame čiūk mergaitės, tos, kurios yra dingusios. Dabar atskiri kalbėtojai pirmiausiai E, Santiago Fisės Aisela, prašom. You, Mr. President. Whilst much oh, media attention has been given to the... Ačiū pirmininkai. Dėkuoju pirmininkė. E, didžiulio dėmesio susilaukė e, išpoliai Paryžiuje ir pradėsiu iš naujo. E, žiniasklaida skiria daug dėmesio ekstremistų išpoliams Paryžiuje ir islamo valstybės išpoliams. E, tai yra prieš vakarus nukreipti veiksmai. E, Boko Haram teigia, kad vakarų lavinimas, švietimas yra draudžiamas. Teigiama, kad apie 2000 žmonių buvo nužudyti Nigerijoje. E, o 1,4 milijonai žmonių turėjo bėgti iš tų vietovių. Islamistai e, balandžio mėnesį 276 merginas e, mokinės pagrobė. Daugelis, daug krikščionių buvo priversti e, tapti musulmonais ir e, Žmonės, e, e, kurie išsilaisvino, teigia, kad jie buvo laikomi kamerūne, buvo pasitaikę prie vartavimo atveju. E, mes turime imtis veiksmų Europos Sąjunga ir vakarai. Nigerijoje nepasieks geresnių rezultatų negu kad iki šiol kitose regionuose. Uh, Valstybės turi skatinti didesnį regioninį bendradarbiavimą ir bendrą reagavimą. Tai turi būti daroma e, ir per jungtinės tautas, ir per kitas valstybės. Mūsų tautos e, turi daug bendrų bruožų, ta pati kalba ir taip toliau. Bet ES dar ir turi daug savo problemų. Dabar bus individualus kalbėtojai. Pirmasis e, yra Santiago Fiksas Aiksėla. Dėkoju, pirmininkė. Europa negali. E, negali nereaguoti į tokius įvykius, kaip pavyzdžiui Boko Haram išpoliai Nigerijoje. E, Nuo jų rankos žūsta jaunuoliai, e, vaikai. Nigerijoje nėra e, pakankamai pajėgų tam, kad būtų kovojama su Boko Haramu, todėl jiems e, reikia tarptautinės pagalbos, tai turi būti daroma per jungtinės tautas. Boko Haram e, pasitelkė smurtą. Vasario mėnesį vyks rinkimai šioje šalyje. E, Pone Mogerinė, aš e, norėčiau padėkoti už tai, kad mane paskyrėte, e, paskyrėte delegacijos vadovų ES vardu. Ši misija skirsis nuo kitų misijų, kurios buvo vykdomos iki šiol bus E, dar todėl, kad nebus galima vykti į visą šios šalies teritoriją. Mūsų misija yra e, parodoma, kad ES nori skirti dėmesio Nigerijos rinkimams. Mes norime, kad rinkimai būtų skaidrus. E, ir dalyvausime stebėjimo misijoje rinkimų metu. Taip pat norėčiau dar paskatinti, kad reikėtų išvengti nesutarimų. Dėkuoju, ponė Kengė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Prancūzija, Prancūzija, e, prieš Prancūziją buvo pakelta ranka, o Nigerijoje dėl Boko Haram rankos miršta tūkstančiai žmonių. Tai yra tas pats karas, tai ta, ta pati mirties ideologija. E, Taip pat reikia sureaguoti į Nigerijos įvykius, reikia sureaguoti taip pat kaip ir į Paryžiaus įvykius. Pone e, pirmininkė, reikia, kad Europa e, sureaguotų į šį didžiulį iššūkį. E, tai būtina daryti kuo greičiau. Negalima nereaguoti į tūkstančio žmonių žūtį. Europa e, turi pasitekti tarptautinės pajėgas, e, jungtinės tautas ir regioninius organizmus, kurie galėtų e, padėti kovoti su šiuo reiškiniu. Kova su terorizmu apima taip pat ir kova su priežastimis, kova su švietimo trūkumu kovą e, su netinkamu išteklių išnaudojimu. Tai taip pat reiškia ir viltį, kuri atsirastų toms tautoms, e, kad jų regionuose įsitvirtins demokratija. Nigerijoje tuo įvyks rinkimai ir e, reikia viso to nepamiršti. Dabar reikia suteikti viltį ir vaikams. Išdryskite skirti dėmesio ir šiam regionui. Kai kurie e, lyderiai e, sausio 11 atvyko e, ir dalyvavo eisenoje e, Paryžiuje. E, sureaguokite į šį klausimą. Aš taip pat norėčiau pasakyti, aš esu Afrika, aš esu Baga. Dėkuoju Mėlynoji kortelės, buvo patiktas klausimas pagal mėlynosios kortelės procedūrą. 30 sekundžių jums. E, taip, norėčiau paklausti kolegės e, Kiengė. Ji kalbėjo apie Nigeriją, bet aš norėčiau parodyti nuotrauką. Ar jūsų manim šis žmogus, e, Londono imamas, kuris sako, kad kas kalba apie Mohametą, turi mirti? Ar nemanote, kad nereikėtų tokio žmogaus panaikinti? Jis neturėtų būti imamų niekur, nei Londone, nei kur kitur. Ką Jūs apie tai manote? Pone Kengė, Jums 30 sekundžių. Taip, manau, kad šis klausimas ne į temą. Nereikia e, maišyti e, ideologijos, e, iškreiptos ideologijos ir mūsų e, e vertybių. Mes nieko nebijome, mes galime primti sprendimus ir e, dėl e, žodžio laisvės mes turime priimti sprendimus e, dėl to, ko reikia mūsų visuomeniai ir ką mūsų visuomeniai reikia atmin, atmesti. Dėkoju, ponas Nart, vieną minutę. Dėkoju, dėkoju, poniai Mogerini reikia kalbėti apie struktūrinės reformas Nigerijoje. Reikės e, šioms reformoms metų. Dabar tam, kad perėtume sieną e, su kitomis šalimis iš Nigerijos, e, tam reikia pusantros dienos, nes reikia eiti pėsčiomis. Problema yra ta, kad kariuomenė yra korumpuota. Vienintelė kariuomenė, kuri veiksmingai veikia, yra Čado kariuomenė. Mm, būtina kovoti su nusikalstamumu vietoje. Tai galime padaryti tik pasitekdami Europos pajėgas e, neužtenka tik retorikos. Mums reikėtų praktinės karinės politikos vietoje bendradarbiaujant su suinteresuotomis šalimis. Dėkuoju Lambert. Ačiū pirmininkė. Mes kalbame apie didžiausią Afrikos ekonomiką. Tai yra šalis, kuri yra uh, didžiausia taikda, taikos palaikymo pajėgų tiekėja Afrikoje. Ir mes žinome, kokia ten yra korupcija ir kad daug pinigų nepasiekia tikslo. Mes žinome, kad uh, ten yra labai daug skurdo ir neligybės. Vaikai nešviečiami, nemokomi. Taip pat yra vykdomi išpoliai prieš mokyklas, prieš mergaitės. Visą tai dar apsunkina pagerinkime situaciją. Manau, kad Nigerija buvo labai daug kritikuojama dėl dabartinio prezidento atsako. Jis e, Paryžiui nusiuntė. Na, užuojautą, tačiau bagai, bagai nepasakė nieko. Ir e, Dabar žinome, kad e, jo komunikacijos sistema yra prasta, tačiau nepaisant to, Nigerijos vyriausybė iš tiesų atsitraukia, neatsitraukia, į tai žiūri rimtai ir atvirai. Yra daug žmonių, kurie negalės e, balsuoti rinkimuose vasario 14 dieną. Aš ten buvau stebėtoja paskutinį, paskutinį kartą dėl to, kad tie žmonės buvo e, perkelti, jie yra pabėgėliai. Tačiau tarptautinė bendruomenė juos paremė. Ačiū. Pone e, Lambert, ar galėtumėte likti stovėti ir prašytume atsakyti į Milnosios kodelės klausimą iš pono Kaber? Ar jūs manote kaip ir aš? dėl to, kad Nigerijos konstitucijoje nėra sutarimo. E, anksčiau buvo numatyta, kad tarp pietų ir e, pietinės ir, šal, ir, ir šiaurinės dalies būtų e, rotuojamas prezidentavimas. Ar jūs pritartumėte, kad reikia pirmininkavimo, prezidentavimo, rotavimo? Na, manau, kad būtent nigeriečiai patys turi nuspręsti, ką jie darys su savo prezidentais. Ir tikiuosi, kad e, prezidentas Jonathan e, būtų renkamas tik tais turėdamas tam teisę. Aš e, norėčiau daug demokratiškesnio rinkimų proceso ir labai norėtume, kad nusiųstumėte stebėjimo misiją tenais, kad žmonės iš tiesų galėtų balsuoti ir žinotų, už ką balsuoja. Tačiau nesvarbu, ar tai Bukarė ar Jonathan. Donaldanas vėl bus prezidentu, mes tikimės, kad jie iš tiesų pradės spręsti šitą problemą iš e, esmės. Ačiū, ponia Lambert. Toliau, ponas Valenciano, vieną minutę. Pone Valenciano, vieną minutę. Merci, Ačiū, pirmininkė. E, Dešimtmetė mergaitė e, su prisirišusi bombą e, turgo, turgavietėje su, susisprogdino ir nužudė daugybę žmonių. Kas, ko trūksta Nigerijai, kas ten yra blogai, ko reikia Nigerijai, kad ji taip tai pasiduota Boko Haram beprotystiai mes turime skubiai padėti Nigerijai. Ten yra žudomos mergaitės ir moteris, jos naudojamos smurtui. Tai jau yra simbolis pats savaime. E, tai jos e, užsikrėtė mir, mirties mąstymu. E, mes turime labai greitai imtis priemonių. ES turi parodyti savo buvimą tenais. Tam, kad sukurtų tokia didžiulė valstybėje E, taiką Afrikoje. Ačiū. Vieną minutę. Pone Mici. Pirmininkė. Pamirštos žudynės. Taip, e, žiniasklaida e, aprašo bagos žudynės, kurias įvykdė Boko Haram, kur žuvo 10 tūkstančių žmonių Tai yra Bokos, Boko Haram e, blogybės. Kaip mes galime pamiršti e, tuos 200 e, mergaičių pagrobtų iš mokyklos. Tai yra grėsmė ne tik Afrikai, bet ir Europai. Pakistane Talibanas taip pat užsipuola vaikus mokykloje, o Charlie Abdul um, tragedija atvedė terorizmą į Europą. Kodėl taip ilgai Boko Haram gali užsimti terorizmu, kiek dar gyvybių reikės nunešti tam, kad būtų pripažinta, jog Boko Haram yra e, pavojus tarptautiniam saugumui ir taikai. Ir anksčiau, e, galiausiai būtent Europa turi pradėti reaguoti ir efektyviai ginti Europos vertybės ir taiką bei demokratiją prieš terorizmą. Ačiū, ponė Gomes. Nigerijos vyriausybė negalėjo ar nenorėjo sustabdyti Boko Haramo išpolių. Jie grobia vaikus ir išnaudoja kaip žmogiškasias bombas. Kova su Boko Haramu gali būti laimėta neizoliuotai. E, tai e, nėra tas pats, kas praėjusią savaitę vyko Paryžiuje. Mes kovoti, turime kovoti su organizuoto nusikalstamo tinklais. Ir turime prisimti kolektyvinę atsakomybę ir padėti Nigerijai, partneriai valstybei AKR e, regione. E, mes turime Boko Haramą e, perduoti saugumo tarybai ir prisimti atsakomybę ginti Nigeriją padedant kaiminėms Afrikos valstybėms. Boko Haramas yra a, grėsmė taikai ir saugumui Afrikoje ir visame pasaulyje. Ačiū. Pone Gomeš, ar jūs sutinkate atsakyti į mėlynosios kortelės klausimą? Ponas Eferič, 30 sekundžių jums. Dėkoju, jūs labai stringai kalbate apie tai, ką reikia daryti ir aš pritariu jums, bet mes girdime daugybę apie įvairias, e, daugybę informacijos apie įvairias e, diskusijas. Jeigu ES įsitrauks į šį scenarijų, ar neatsigręš tai prieš mus ir Reikėtų galbūt griežtesnės sienų kontrolės, protingų taisyklių, kurios apribotų atvykimą pas mus. Ar žinote, kad daug žmonių, kurie įstrigo Libijoje, atvyksta iš Nigerijos ir bėga nuo to reiškinio? Aš pritariu tam, kas sakė, ką tik tai ponė Mogerini, tai yra susiję. Uh, mes negalime slapstytis, e, gintis nuo visų užsidaryti Europos tvirtoje. Mes turime pabandyti padėti mūsų partneriams. E, kovojant su ta, bais, ta pačia teroristinė hidra, reikia galvoti apie tai, kas vyksta Europos viduje ir e, pas mūsų partnerius. Jeigu mes nušigrėšime nuo to, tai mes būsime pasmerkti. Dabar, ponė Džiufrida, vieną minutę, prašom. Dėkoju pirmininkė. 2009 metais Boko Haram paskelbė, kad yra įsteigiamas islamo kalifatas Nigerijoje. Dabar 70 procentų teritorijos yra jų rankose ir daugiau negu pusantro milijono piliečių negalės balsuoti, nes negavo balsavimo kortelių. Kariuomenė yra bejėgė, prašo tarptautinės pagalbos, bet tarptautinė visuomenė netyli. Dešimt tūkstančių žmonių žuvo praėjusiais metais. Amnesty International teigia, kad sausio mėnesį e, šiemet žuvo 2000 žmonių būtent tą pačią dieną, kai buvo įvykiai e, Prancūzijoje, mergi, mergaitė buvo panaudota e, išpoliui. Ko dar laukiame? baga yra tik pati pradžia, dabar Boko Haram gali visiškai apimti šią e, daugiausiai žmonių turinčią Afrikos šalį ir galbūt pereiti ir į Čadą ir Kamerūną. Europa neturi palikti Nigerijos vienos, neužtenka užsirašyti tik Žesvi Šarly. Dabar Gardėta Bar Rubiel, vieną minutę. Labai ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau pasmerkti bet kokį išpolį, bet kokį teroristinį aktą, išreikšti savo solidarumą su aukomis ir nukentėjusiamis valstybėmis. Šiandien kalbame apie Boko Haram, e, kalbėjome vakar apie išpolius Paryžėje. Yra labai daug vietų, e, dėl kurių mes apgailestavome, kad buvo e, naudojama jėga Kapučinskis rašė apie tris marus nacionalizmą, rasizmą ir uh, religinį fundamentalizmą, nuo kurių kenčia pasaulis. Ir visų vardiklis yra bendras neracionalumas, agresyvumas, E, visiškas agresyvus neracionalumas. Tuo pasižymi ir Boko Haram, tai yra neišmanėlių neracionalumas, kurie užsipuldinėja žmo, žmogaus teisės, demokratiją, laisvę. Mes turime sustab... negalėjome užkirsti kelio Boko Haram atsiradimui, bet turime užkirsti kelią tam, kad nauji žmonės prie jų jungtųsi. Mums reikia ilgalaikės strategijos. Strategijos tai būtų švietimas, tik tai tai galėtų uh, E, nutraukti e, jos veiklą. Dar vieną mėlyną kortelę, ar jūs atsakysite? Taip. Prašom, ponia Kava. Dėkoju, kolegė, kad sutikote atsakyti. Sakote, mes Gal geriau ieškoti regionių sprendimų šiai vakarų Afrikos tragedijai, gal būtų geriau palikti viską e, Afrikos sąjungai ir valstybių sandraugai, o ne e, galvoti apie vakarų intervenciją. Ačiū. Pirminkė, taip, galime ES padėti E, ginant mūsų vertybės demokratiją, kur to reikia ir padėti mūsų regionams tam, kad galėtų vysis demokratija. Nemanau, kad Europos bendrėje gali nusigręžti ir Nigerijai e, sakyti, kad tegu pati tvarkos. Aš manau, kad Europos Sąjunga turi būti ten, kur jos reikia. Dėkuoju. Dabar spontaniški pasisakymai. Pirmasis ponas Nagy. Vieną minutę, prašom. Dėkoju. Gerbiami kolegos, aš dalyvavau Paryžiaus e, demonstracijoje Žesių Šarly, e, buvo skanduojama ir kiekviena Europos e, šalis turi kovoti, pasisakyti prieš terorizmą. O Baga yra miestas, kurį teroristai sus, sužlugdė e, visiškai ir ten žuvo dešimtis tūkstančių. Boko Haram e, kontroliuoja 40 procentų Nigerijos ir jie kontroliuoja tai, e, ko mes iš tikrųjų negalime sukontroliuoti, tai daro per islamą. Problemos dėl Boko Haram pačios neįsispręs, Nigerijos piliečiams reikia mūsų ir e, mes turėtume atsisakyti e, taikos e, Nobelio premijos, jeigu mes nesugebėsime sustabdyti tokio tero, teroro. Ačiū. Pone. Pirmininkė, mes smerkiame bagos žudynės Šiaurės Nigerijoje toks religinis fanatizmas Boko Haramą. Mm, Boko Haramų leidžia vykdyti tokius ekstremistinius veiksmus. Džihadistai yra, e, vykdo savo teroristinius veiksmus nuo Guzos iki e, Šiaurės Afrikos, Kamerūno. Ir e, pirmiausia, e, tūkstančiai žmonių bėga e, į Europą per Turkiją, į Graikiją pirmiausia. Mes turime tūkstančius pabėgėlių ir nelegalių migrantų atvykstančių į Europą ir ypač į Graikiją. Ir mes turime stabdyti tuos rautus. Iš tiesų Turkija ne tik jiems padeda, bet netgi atsisako įgyvendinti visus susitarimus dėl readmisijos ir taip pat jie e, nepasisako prieš Sirijos kalifatą. Ponas Kastaldo, vieną mintį. Ačiū pirmininkė. Ne, Nigerija, 2000, Nigerija 2015 metai turėjo būti vilties metai, diskusijų metai, todėl kad vasario mėnesį vyks prezidento rinkimai. Bet ten rinkimai vyksta e, su mm, šautuvais, daugelis žmonių negalės balsuoti, todėl kad jie negali to daryti. E, dar galbūt todėl, kad jie yra kažkur masinėje kapavietėje žuvę. Uh, Kodėl e, tai yra iš Libijos atvyksta kovotojai, iš Libijos atvyksta atvežami ginklai. E, milijonai žmonių Paryžioje dalyvavo eitynėse, tos eitynės turėjo būti skirtos taip pat ir Nigerijai ir kitiem, kitoms kapavietėms, tokioms kaip Viduržemio jūros regiono kapavietė. Aš norėčiau uh, pas išreikšti užuojautą visi, visoms toms šeimoms. Aš esu Šarly, Ahmed ir nesu hipokritas. Pani Przewodnicząca, Wysoka Pani Przedstawiciel, sytuacja w Nigerii. E, gerbima mm, pirmininkė, gerbima vyriausiai galiotinė, padėtis Nigerijoje yra dramatiška. E, per keletą dienų daugiau kaip 2000 žmonių neteko gyvybės ir ES turi reaguoti. Prezidento rinkimai ir e, visuotiniai rinkimai vyks greitai toje šalyje. E, piliečiai e, turi bijoti dar baisesnių išpolių negu tų, kurie įvyko Jabagoje, kurią sugriovė islamistai praeitą savaitę. Kalbama apie pilietinį karą Nigerijoje. Kaip galima jaustis saugiai, kai mūsų vadovai smerkia išpolius Paryžiuje, tačiau nekalba apie įvykius e, kitose šalyse. Mano, pavyzdžiui, šalyje man tai netinka, apie, taip kalbėjo e, kažkas ir mes turime e, reaguoti ir mūsų tarnybos turi sureaguoti į tai. Dėkoju. E, gerbiamai Mogerinė. Ponas Jurek. kad buvo paminėti ir krikščionys šios tragedijos kontekste. Pirmininkas Šulcas minėjo, kad reiškia užuojautą dviems tūkstančiams bagamo aukų. Bagos, atsiprašau, aukų bet matome, koks yra, kokia smurto yra tipologija. E, ne, galbam apie viską, bet nebuvo paminėta neapykanta krikščionėms. Ir e, vis tik tai ji reiškėsi, germa pirmininkė reikia, kad būtų apie tai e, kalbama. E, Pone Mogerinis, teiksiu dabar žodį Jums apibendinti diskusijoms. Dėkoju. Norėčiau padėkoti Jums už šią galimybę. Sekmadienį, kai dalyvavome įtynėse Paryžioje, aš galvojau, kaip ir daugelis Jūsų, kad e, būtų veidmainiška ir baisu, jeigu mes nieko nepasakytume ar nedarytume to, kas vyksta labai toli nuo Paryžiaus, bet kita vertus labai arti Paryžiaus, nes kaip daugelis, beveik visi iš jūsų sakėte, tie du dalykai ir daugelis kitų yra labai glaudžiai tarpusavėje susiję, mes negalime galvoti, kad vieną problemą išspręsime pamirždami kitą. Aš žinau, kad vien pareiškimų nepakaks ir turiu pasakyti, jog negatyviai buvo reaguojama, kai aš darau pareiškimus, bet pareiškimas buvo tikrai simboliškas. Ta diena e, reikėjo man padaryti pareiškimą, o ne spaudos atstovai. Mes turime kalbėti ir veikti e, vieningai, tvirtai, būdami Paryžiuje, ar įvykiai vyksta Paryžiuje ar Nigerijoje. Tuo pat labai pritariu tam, ką daugelis iš jūsų sakėte apie tai, kad turime veikti skirtingais lygmenimis. E, pirma reakcija - saugumas žmonių Nigerijoje, taip pat ir teisės, įskaitant mergaičių teisės Nigerijoje. Taip pat reikia užtikrinti aplinką, kurioje mažiau tikėtinos būtų tokios atakos. Taip pat Nigerijoje ir aplinkinėse šalyse reikia užtikrinti deramą ateitį ir dabartį žmonėms. Manau, kad mes turime tą iš tikrųjų daryti, užtikrinti. Ir mes jau ėmėmės tam tikrų veiksmų saugumo, humanitarinės, vystymosi srityse. Sveikinu jūsų raginimą dirbti dar plačiau ir tikiuosi, kad tai bus su užsienio reikalų ministrais ir kitose formatuose dirbsime, pirmiausiai dėl saugumo aspektų. Taip pat norėčiau akcentuoti, kaip ir daugelis jūsų, kad e, reikia veikti ne tik Europos Sąjungos e, struktūrose. Mes turime e, veikti su jungtinėmis tautomis, Afrikos Sąjunga ir turime e, veikti koordinuotai, sutelktai. Baigdama norėčiau e, padėkoti ponui Fizos Akselą už jo svarbų vaidmenį vadovaujant rinkimų misijai. Tiksliau, jisai bus vadovas e, rinkimų stebėjimo misijos per ateinančias savaitės ir noriu pasakyti, jog labai vertinu ne tik parlamentinę diplomatiją, bet taip pat ir darbą, kurį atliekame per stebėjimo, rinkimų stebėjimo misijas, nes tai yra esminės svarbos elementas mūsų diplomatinėme užsienio politikos darbe. E, labai e, nuoširdžiai dėkoju už atsidavimą, profesionalumą, jūs jūs daug energijos laiko skiriate tam. Norėčiau už tai jums padėkoti ir e, Tikiuosi, kad asmeniškai visiems jums galėsiu padėkoti už panašius dalykus, e, kaip žinia, jie labai svarbus ir e, laukiu jūsų ataskaitos apie rinkimus. Dėkoju. Dėkoju, ponė.